Colleagues, take seat, please. Kolegos, prašome sėstis. Paprašysiu visų susėsti. Ir laikytis tylos. Apparently there is an agreement with our friend of the press. Sutarėme su spaudos atstovais, kad jie E, galėtų filmuoti paskirtai komisijos narį, e, būti salės priekyje pirmas dvi minutės. O po to paprašysime spados atstovų, žurnalistų pasitraukti jau nuo salės priekia, kad galėtų mūsų nariai matyti kandidatą ir atvirkščiai. E, reikia užtikrinti kaip galima geresnę aplinką mūsų klausimus. Labas rytas visiems. Pirmiausiai norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti paskirtai komisijos narį Pierą Moskovisi atvykusi į mūsų komitetą, ekonominių ir pinigų reikalų komitetą. Kaip žinote, per pirmą E, dabar parlamentas e, naudosis e, sutartyje numatytą teisę balsuoti dėl komisijos kaip visos kolegijos ir komitetams teikiama uh, teisė vertinti, ar paskirti komisijos nariai tinka būti kolegijos nariais ir ar turi pakankamai kompetencijos, kad galėtų atlikti konkrečias užduotis. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad pagal komisijos tvirtinimo gairias tai yra 16 priedas mūsų darbo tvarkos taisyklių ir pagal tą priedą mes E, parlamentas vertiname e, kandidatų kompetenciją, atsidavimą Europos reikalui, asmenės žinias, e, taip pat žinias konkrečioje srityje, komunikavimo įgūdžius. Ir taip pat laikomis naujų procedūrų pateikėme raštų klausimus, klausdami, kaip kandidatai įgyvens komisijos strateginę darbo tvarkę ir E, kaip eis konkrečiai savo pareigas, kokiu veiksmu imsis. Norėčiau pasakyti, kad raštu atsakė paskirtas komisijos narys į klausimyną. E, atsakymus jūs turite visomis kalbomis, visi nariai. Ir kandidatas taip pat yra pateikęs e, interesų deklaraciją. Yra pastebėta, kad E, niekas e, nepateikė jokių pastabų dėl šios interesų deklaracijos kandidato. Pristatysiu Jums dabar struktūrą mūsų diskusijų. Kandidatui suteiksime žodį daugiausiai 15 minučių pasakyti pažanginiai kalbai, paskui 5 minutės apibendrinti diskusijai. O po e, prisistatymo 45 klausimai bus pateikti kolegų E, kiekvienas truks 3 minutės, 1 minutė klausimas, 2 minutės atsakymas. Pirmasis klausimų raundas e, susidės iš klausimų, kuriuos pateiks frakcijų atstovai ir neprisijungę nariai. Ir norėčiau paprašyti, kad e, norint visiems suteikti galimybę paklausti, bus griežta, visi griežtai laikytųsi trijų minučių apribojimų. Dar noriu pasakyti, jog verčiama 23 kalbas mūsų klausimas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti savo kalbą. Taip pat norėčiau e, priminti kalbėtėms, kad jūsų e, žodžiai bus, pasisakymai bus ver, verčiami į kitas kalbas, taigi neskubėkite kalbėdami. Dar pasakysiu, kad šis klausimas yra tiesiogiai transliuojamas e, per parlamento svetainę ir taip pat e, bus galima ten pat, tame pačiame puslapyje vėliau rasti įrašą pasisakymų ir viso posėdžio. Dabar suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui ir visiems noriu dar priminti, kad jo uždaviniai bus nepaprastai svarbus, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, turime reaguoti į ekonomikos krizę, reikėtų keisti ekonominės valdysenos valdyseną, kad užtikrintume derą pusiausvę tarp stabilumo ir augimo ir jeigu paskirtas bus šis kandidatas, jo vaidmo bus esminės svarbos. Žinome, kad per atinančius mėnesius komisija turi peržiūrėti reglamentus priimtus pagal šešių ir dviejų priemonių paketus, siekiant užtikrint e, ES stabilumą, vientisumą. Ir taip pat užtikrinti viešųjų e, finansų stabilumą, augimą, atkurti darbo vietų kūrimą. Ir komisija jau yra uh, paskelbusi apie priemonių paketą, kurio vertė 300 milijardų eurų. Tikimės, kad e, komisija greitai pateiks konkretesnius pasiūlymus. Taigi tikslas yra užtikrinti ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą ir vientisumą E, pagal darbo tvarkę, kurią patvirtino keturių institucijų vadovai 2012 e, m. gruodžio mėnesį. Dabar suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui Moskovičiai. Prašom kalbėti ilgiau nei 15 minučių. Pierai,